Uh, good afternoon, dear colleagues, ladies. Labadiena, ponius ir ponai. Pradėkime popiečio sesiją. Įtre komitetas sustinka. Dabar kalbėsim septintąją temą E, didmeninių e, telefoninio tautinio ryšio rinkos apžvalga. Pranešėja ponė Natri, kaip žinote, įtre e, jau rugsėjo 26 dieną tą pačią temą kalbėjusi. Šiandien mes kalbame apie pranešimo projektą, kurį parengė mūsų kolegė Tai labai svarbus dosijai, visi tai žinome, nes e, jo dėka iki 2017 metų birželio 15 dienos e, dinks e, tarptautinio ryšio priedas, tarptinklinio atsiprašau ryšio priedas abonementams ir mes dabar tikimės išaiškinti kai kuriuos nesusipratimus tokius E, visiškai nenumatytus neiškumus iškilusius. Ir jeigu jūs nieko prieš, aš norėčiau pradėti šią diskusiją suteiktą mažonį žodį poniai Petrai Kumpula Natri, mūsų pranešėjai. Ačiū pirmininkė, labai dėkoju. Tikiuosi, kad jeigu pasiūlymą skaitysit, pamatysit tik tai keletą skaičių, todėl aš ir parengiau skaidrių, kad jūs E, aiškiau suprastumėt, ko mes šio pasiūlymu siekiame. Mano pasiūlymas yra pagristas Europos komisijos parengtų modelių. Jis yra sukurtas pasinaudojus faktų rinkimo misijos rezultatais ir konsultantų patarimais. Mes visi to kartu siekiame. Mano nuomonė, šį komisijos pasiūlymą reikia pakeisti, tačiau jis neleidžia konkurencingai veikti mažmeninėms ir didmeninėms rinkoms Taip pat šis pasiūlymas nėra skirtas gigabitiniai visuomeniai. Tai yra labai svarbu mūsų strateginėje veikloje. Mes turime skatinti duomenų naudojimą bendrai. Komisijos pasiūlymas neužtikrina, kad vartotojai iš tiesų e, gautų e, galimybės su visomis e, valstybėmis e, bendrauti tokiais patarifais kaip savo valstybėje. Be to, komisijos pasiūlymas neskatina veiksmingų investicijų bendrą rinką. Taigi, dabar galiu pasakyti, kad e, balso skambučiai e, bus šiek tiek ribojami kol kas dėl to, kad dėl e, bendros konkurencijos galimybių išlaikymo buvo palikta, bet to SMS žinučių, trumpųjų žinučių siuntimas bus šiek tiek ribotas duomenų naudojimas politinių požiūrių yra svarbesnis klausimas, taip pat jis turėtų būti aiškiau reglamentuojamas pagal kainų nustatymo sistemą. Turime kalbėti apie gigabitus vietoj megabitų, jie yra lengviau suprantami. Komisija pasiūlė, um, uh, kad 8,5 eurai už gigabaito vienetą turėtų būti mokami vieno operatoriaus kitam ir tokia riba būtų galiojanti šešerius metus, skaičiuojant nuo dabar. Dabar pažiūrėkime, kas čia skaičiuose matosi. Pirmasis grafikas rodo, kam buvo reikia, reikalinga nustatyti tą viršutinę ribą. Skirtingose valstybės narėse skiriasi kainos. Ir per duomenų aiškinimosi vizitus buvo e, pastebėta, kad valstybės, kuriuose mažiausiai pajamų gaunama iš megabaito, yra nustatomas aukščiausias limitas, o kur e, padėtis yra atvirkščia, žymiausias e, limitas. Suomija naudoja 12 kartų mažiau E, baitų negu Niderlandai, bet Suomijoje kaina yra 12 kartų didesnė. Taigi apie ką mes kalbam? Mes norim, kad būtų daugiau vartotojų, bet mažiau pajamų iš megabaito. Visos tos įmonės pelningai dirba savo šalyse, todėl e, modelį galima žiūrėti labai aišku. Toje pačioje skaidrėje matome ir kitą grafiką. Padidėjimas yra didelis e, visose valstybėse nuo 13 iki 74 procentų padidėjo kainos. Latvijoje skaičiai didžiausi. 174 procentai kainos padidėjimas ir taip atsitiko todėl, kad nebuvo nustatyti jokie apribojimai. Suomijoje panaši padėtis. E, Švedija siūlo daug paketų, o Belgijoje suvartojimas yra 200 MB, o ne 5,5 GB. Taigi e, tos variacijos rinkoje, skirtumai rinkose yra labai svarbus. Iš tai, ką siūlo mums komisija, mes išanalizavome kiekvienos valstybės padėtį ir bendrai kokie kaštai patiriami skirtingose valstybėse narėse. Tai, kad nustatėme 8-5 niekiek nesispindi šiame grafike. Šis grafikas e, tokios statistikos neturi. Todėl komisija sako, kad išlieka galimybės toliau e, organizuoti komercinės dėrybas. Visos rinkos turi galimybę dėrėtis dėl kainų mažėjimo. Todėl mes ir pradame nuo žymiai mažesnių skaičių. Štai ką e, komisija e, nustatė. Tera konsultantai sakė, E, kokie bus kaštai didmeninėse tarptinklinio ryšio domenų paslaugose. Europos komisijos dokumentai rodo situaciją kiekvienai valstybei atskirai. Mano pasiūlymas e, 4 eurai, visos valstybės išskyrus Malta telpa į šią ribą. Bet 4 e, centai, atsiprašau. Ir praėjusį kartą, kai buvo atlikta analizė, Labai daug valstybių narių sugebėjo vieną pusantro euro tilpti. Estija, Lenkija, Italija, Vokietija, Austrija tilpo į vieno euro. Vieno cento, euro cento, turbūt kalbėtoje turi galvoje ribą. Kainų kaita Aš siūlau, kad e, būtų e, nuosekliai mažinama e, kaina. Čia matote projektą mūsų reglamentuose nustatytos ribos, o rinka pasirenka žymiai mažesnės kainas. Dabar yra operatorių sakančių, kad vartotojams taiko nulio eurų tarifą, bet Tai reiškia, kad įmonės tarpusavyje daro kažkokią sutartis, viena įmonė moka kitą ir tada svarbu, sunku išsiaiškinti, kas ką moka. Aš nemanau, kad kainos sumažės. Reikia paprasčiausiai pakeisti bendrą vaizdą ir prieartėti prie nulio, nes mes kalbam apie gigabaitus. Štai čia ir matome, kiek mažmeninės kainos gali būti nustatytos. Didmeninės kainos yra komercinė sutartis ir mes nieko negalime pakeisti. Bet čia matome, kokios yra mažmeninės kainos ir tą galime labai aiškiai matyti. Rugsėjo mėnesį kokios buvo kainos mažmeniniams vartotojams, tik prieš mėnesį šiais metais. Kainos mažesnės. Paprastai e, didmeninės kainos yra didesnės negu mažmeninės. Todėl aš nemanau, kad mes čia kalbam apie teisingas kainas. Jeigu pažvelgtumėm į tai, kas vyksta rinkoje jau šiandien. Aš jums pateiksiu e, šių skaidrių kopiją. E, negaliu visko dabar čia greitai paaiškinti, bet labai svarbu, kad jūs viską išanalizuotumėt. Kai kurio operatoriai turi pusę savo pajamų permokėti kitam operatoriui ir taip dirbti nėra lengva. Taigi, ponė pirmininkė, išvada būtų tokia. Taryba blokuoja, ten yra blokuojanti mažuma susidarius ir aš noriu Jums parodyti, kad mes nekalbam apie valstybių narių prieš pastatymą kitoms valstybėms narėms Mes kalbame apie konkurencingos rinkos kūrimą ir čia pagrindinis veikėjas yra operatoriai, o ne valstybė narė. Uh, Rubik, of... Ačiū, ponas Rubik, apie vardu. Ja, ich möchte mich, uh, Ačiū, aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti už šią prezentaciją. Aš manau, Pranešėja labai taikliai išskiria visus akcentus susijusius su didmeninės prekybos tarifais ir mažmeninės prekybos tarifais. Akivaizdu, kad reikia veikti. Jeigu norime pasiekti daugiau pažangos bendroje rinkoje, kas belieka? Daugelie valstybių narių konkurencija funkcionuoja labai gerai, tačiau galima būtų patobulinti konkurenciją tarp valstybių narių, nes dabar kainos tarp valstybių narių ženkliai skiriasi. Tačiau telekomų sektorius nėra vienintelis, kuriame tokie skirtumai egzistuoja. vis dar turime siekti geresnių rezultatų Europos rinkoje. Mane nustebino tai, kad yra pereinama prie tikrojo pasaulio rinkų tarsi. Telekomų rinka palaipsniui artėja prie savo egzistavimo pabaigos. Atsiras bendroji skaitmeninė rinka. Tada kyla klausimas, kaip padėsime telekomų bendrovėms peršokti į skaitmeninės rinkas. Ar jos sugebės uždirbti pakankamai, kad mokėtų atlyginimus darbuotojams ir užtikrintų uh, suteikti vartotojams įperkamas paslaugas. Todėl aš remiu šį pasiūlymą, kurį mūsų kolegė ką tik pristatė. Man atrodo, kad ji e, labai gerą metodiką pasiūlė, aš manau, kad tai pasiteisins ateityje. Pirmiausia, yra siūloma, kad nereikia skaičiuoti centais ir megabaitais, daugumai žmonių tas yra per daug sudėtinga. daugumai žmonių tris, trinarius skaičius reikia pakersti, pakeisti dvinariais skaičiais, todėl greičiau reik, būtų naudingiau kalbėti apie gigabaitus ir eurus. Prieš porą savaičių aš lankiausi Japonijoje. Ir kalbu dabar e, šiek tiek prisimindamas tai, ką ten mačiau. Mane labai nustebino tai, kiek aš mokiau už tarptinklinį ryšį. M, savo valstybėje tėvinėje 3 eurai už gigabaitą kainuoja. Japonijoje už e, vieną gigabaitą tai man būtų kainavę beveik 20 tūkstančių eurų už valandą, tai būtų buvęs tiesiog nusikaltimas naudoti tą telefoną. Dauguma žmonių ir nesinaudoja internetu, būdami Japonijoje. Tad jeigu mes norime pasiūlyti uh, kažką patrauklaus e, vartotojui, tai e, turi būti racionalesnės kainos nustatytos. Kitas dalykas - virtualūs operatoriai. Jeigu kaip planuojama ir toliau šis projektas realizuosis, iškils rimtų problemų. Aš pats teiksiu pasiūlymą tą temą. E, virtualūs tinklų operatoriai turi mokėti, turės mokėti ateityje tik tai vidaus tarifą, nes didžiausi rinkos veikėjai E, balansą pasiekti gali žymiai lengviau negu kiti, o virtualūs operatoriai gali sustiprinti konkurenciją ir pasiūlymus vartotojams. Ačiū. ECR, uh, kolik... SCR vardu kolega Tošinovskis. Děkuji, pane předsedající. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Kompulanatri už pasiūlymą. Ir taip pat dėkoju už analizę. Žiūrėdamas į skaidrę, skaidrės, matau, kad skirtumai tarp valstybių narių yra didžiuliai. Jeigu lyginame pietinės Europos šalis su šiaurinėmis ir apskritai kaiminės šalis, matome tos skirtumus. Ir mano manimu, problemos yra tokios, kad pasiūlymai gali būti per daug ekstremalus. Pranešėjos pasiūlymas labai skiriasi nuo, nuo komisijos. Ir aš bijau, kad uh, Jeigu mes ir toliau sieksime tokių ambicingų tikslų kaip iki šiol, ko gero mums teks perkelti tam tikras sąnaudas į kitas e, paslaugas arba gal iš vis kils pavojus rinkoms. Aš norėčiau sužinoti, ką jūs turite omenyje prieš paskutinėje skaidrėje. kaip visi veikėjai finansuoja ir bendrai finansuoja paslaugas, nes kartais yra leidžiama vienam operatoriui naudotis kito operatoriaus tinklu. Aš manau, kad reikėtų elgtis atsargiai. Tam, kad nepa, neatsirastų tam tikrų nepageidautinų pasiekmių ir nebūtų pažįsta rinkai nebūtų pažįsta rinka. Vis dėlto manau, kad jūsų analizė tikrai labai vertinga. Ir manau, kad mes ją tikrai turėtume remtis. Matau, kad pasiūlymai yra beveik prieštaraujantis vienas kitam. Reikėtų siekti aukso vidurio, ieškoti aukso vidurio. Dėkoju, ponas Rodė Ade, e, frakcijos vardu. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai, poniai Kumpulai Natri. Mes e, diskutavome apie tas e, e, didmeninių kainų aukščiausias ribas. Jūsų parengtas pasiūlymo projektas yra tikrai labai ambicingas, kalbant apie tas kainų ribas, aukščiausias kainų ribas. Ir aš tikrai iš esmės pritariu tam, ką jūs sakote, pritariu mintims e, jūsų pasiūlyme. Ir e, paprastai trišalių dialogų metu mes norime pasiekti kuo daugiau, bet iš tarybos pusės matome, kad atsiranda blokuojanti mažuma arba netgi dvi blokuojančios mažumos. Uh, Ir tiesą sakant, mes jau nebeturime laiko žaisti su tomis blokuojančiomis mažumomis, todėl kad tos aukščiausios kainų ribos yra labai svarbios tarp tinkliniam ryšiui ir jo e, tarifų panaudojimui nuo 2017 metų. Taigi, yra dabar siūloma mažinti tas kainas. Komisija siūlė 0,85 euro centus, o mes siūlome dar mažiau. Taigi reikėtų trišalio dialogo. Ir kompromisas, tiesą sakant, mums ko gero nelabai tiktų. Taigi Alde siūlo mums parlamentui imtis vadovaujančio vaidmens e, šiuose dėrybose. Ir būtent vadovaudamiesi šią mitmį mes parengsime pasiūlymus dėl pakeitimų. Dėkoju žaliųjų frakcijos vardu, e, ponas Raimon. Dėkoju. Mes taip pat e, teigiamai vertiname šį pasiūlymo projektą. Jis buvo gerai parengtas ir pristatytas, galime pritarti jo mintims. Mūsų pagrindinis tikslas yra mažinti sąnaudas, galtinio vartotojo sąnaudas. Manau, kad tai turėtų būti mūsų parlamento griežta pozicija. Diskusijų metu man susidarė įspūdis, kad e, iš esmės frakcijos sutarė ir parlamentas turėtų galėti kalbėti vienu balsu. Taigi mes turėtume taip ir daryti trišalio dialogo metu tam, kad sąnaudos e, kainos būtų kuo mažesnės galutiniam vartotojui. Panas Burelį. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat pritariu visiems, kurie dėkojo pranešėjai. Kumpulė Natri už jos tikrai labai gerą darbą. Manau, kad mes einame tinkamų kelių. Mes skatiname didesnę konkurenciją tarp operatorių, mažų didelių operatorių ir taip pat siekiame geresnių paslaugų piliečiams. Europos komisijos pasiūlymas, mano manimu, nėra pakankamai ambicingas. Taigi aš džiaugiausi ketvirtuoju pakeitimu, kurį pasiūlė pranešėja ir kur, kuriuo yra prašoma duomenų tarp tinklinio tinklo kainos mažinti kas e, metus. Manau, kad ateityje, atžvilgiant į pažangą, tų duomenų srautų bus vis daugiau. Taigi negalime palikti, kad penkeriems kitiems metams tas pačias duomenų kainas. Manau, kad reikėtų siekti dar ambicingesnių tikslų ir dėl to aš pateiksiu pasiūlymų dėl pakeitimų tiek apie e, duomenų srautus, tiek apie balsos skambučius. Ir manau, kad reikėtų didinti ne tik konkurencingumą, bet ir skaidrumą. Taip pat reikėtų e, skirti dėmesio ir nacionalinėms agentūroms. Ambicingumas turi būti suderintas taip pat ir su uh, skambučių kainomis. Aš taip pat uh, rengiu pasiūlymus e, dėl tarptinklinio tinklo paslaugų aktyvavimo. Vartotojai tikrai pyksta Pavyzdžiui, Italijoje už vieną min, pirmąją minutę arba už pirmą žinutę, kuri yra siunčiama, arba panaudojant pirmą megabaitą, yra automatiškai jam net nesutinkus pra, pra, aktyvuojami tam tikri planai. E, ir pradeda veikti kaina, kuri nustatyta ir per parą tas asmuo išleidžia nuo 2 iki 6 eurų. Su tuo taktytis tikrai negalime. Dėkoju, ponas Kiočia, NF. Čioka. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju. Dėkoju pranešėjai. Norėčiau pasakyti visiems, kad aš tikrai džiaugiuosi galėdamas dirbti į trie komitete kartu su jumis. Aš neseniai prisijungiau prie e, parlamento. Aš džiaugiuosi komisijos e, noru e, dėti pastangas tam, kad būtų pagerinta mūsų piliečių vartotojų situacija. Ir aš e, pritariu, kad tikrai reikėtų e, būtinai atsižvelgti, kur yra nu, nupirkta įsigyta SIM kortelė. Vis dėlto yra tam tikrų problemų, kurias norėčiau pristatyti. Viena iš tų problemų, tokių klausimų, vienas iš tokių klausimų yra galimybė nustatyti, ar vartotojas e, gali pasinaudoti tą mm, programa Roam Like at Home. Tai yra tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis e, principų. Taip pat nėra aišku, pagal ką būtų taikomos sankcijos, jeigu e, vartotojas netinkamai naudos tą Roam Like at Home. Ir gali būti, kad e, bus vertinam, ver, pasitelkiamas tam tikras subjektivus vertinimas. Taigi mums reikėtų daugiau aiškumo ir šioje srityje. Na ir dar pasakysiu, kad mūsų frakcija rengia konstruktyvius pakeitimus, kuriais mes norės, norėtume pagerinti šį dokumentą. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad pastaruoju metu yra iškilęs darnas klausimas. Kai kurie operatoriai, kai kurias paslaugas pakeitė jų pobūdį ir jau jos yra nebe nemokamos, o pasidarė mokamomis. Na ir pasitelkiant tą tarptinklinio ryšio su šalies kainomis principą, labai svarbu atkreipti dėmesį į vartotoją ir svarbu taip pat, kad tos sąnaudos nebūtų padengiamos vis, vis dėlto kažkaip kitaip ir kad už jas galų gale vis tiek sumok, susimokėtų tie patys vartotojai per kitas paslaugas. Dėkoju. Prašau, kalbėkite neilgiau negu po dvi minutės. Pone Desgastilio Vera, dėkoju pirmininkė. Aš manau, kad tikrai niekas e, nebejoja, kad šis parlamentas e, yra tikrai e, įsitikinęs, kad reikia atsikratyti tarp tinklinių E, ryšio tinklu e, iki kitų metų, to, to ryšio antkainiais. Ir mes tikimės, kad susitarsime su taryba laiku. Mes e, susitarėme dėl priemonių, dėl kurių reikia peržiūrėti didmeninę rinką. E, buvo labai sunku susitarti e, dėl to, kaip reikėtų sujungti 28 nacionalinės rinkas. Taigi reikia atsižvelgti į kainas, e, vartotojus, įpročius, e, taip pat ir asmenų srautus iš vienos šalies į kitą. Taigi, taip pat norėčiau pasakyti, kad operatoriai žiūri tik Europą. Kai kurie dirba kai kur, keliose valstybėse narėse, daugiausiai devyniose, bet didžioji dalis iš tikrųjų turi nedidelę rinkos dalį. Ir taip pat yra labai daug vietos rinkų. Į tai, tai reikia atsižvelgti. Komisija pateikė šį pasiūlymą, remdamasi poveikio vertinimu. Ir e, aš turėčiau pasitikėti tuo dokumentu, bet e, reikėtų atsižvelgti į skirtingas situacijas valstybėse narėse. Štai dėl ko e, reikia pasinaudoti kovos su piknaudžiavimu taisyklės ir apsaug kovos piknaudžiavimų sąlygą ir apsaugos sąlygą. Reikėtų remtis komisijos pasiūlymų ir stengtis mažinti, pradėti mažinti tas sąnaudas nenustatyti, kad nuo pat pradžių turėtų būti 0,5 euro centai arba 0,85. E, dabar reikėtų pateikti tokį pasiūlymą, pagal kurį mm, reguliariai būtų mažinamos e, sąnaudos. Dėkuoju, ponas Blanko Lapas. Ačiū, pirmininkė. Niekas negali abejoti, kad e, šis reikalas skubus. Jeigu Europa nori vykdyti savo pažadą atsisakyti tarp tinklinio ryšio apmokestinimo, didmeninės kainos modelis turi būti tvarus, turi skatinti investicijas į tinklus, nes tai reikš, kad e, šalis turėtų susilaukti daugiau lankytojų, daugiau atvykstančių ir tai turėtų kompensuoti tas investicijas į tinklus. Tai e, sveikinu panios Sumpilos Natri pasiūlymą, nori sustiprinti komisijos priežiūros funkciją, kad komisija prižiūrėtų tai, kas vyksta rinkose, kad komisija taip pat turėtų galimybę teikti pasiūlymus, tai teisėkuros pasiūlymų, nepageidavimų pasiekėjimų išvengti. Vis dėlto yra e, tam tikras netitikimas tarp komisijos, komisijos kainodaros modelio ir e, reguliavimo institucijų, konkrečiai Ispanijos pateiktų kainų. Tos kainos labai e, skiriasi. Aišku, komisijos pasiūlymai turi reikšmingos įtakos mūsų šalims. Uh, Iš tiesų laikinai atvykstančių ir esančių žmonių skaičius gali dešimt kartų, dešimtim kartų iš, išaukti. Ir iš tiesų, kaip kalbama penktojo konstatuojamoje dalyje, turime užtikrinti rinkų konkurencingumą ir uh, turime užtikrinti, kad investicijos į tinklus uh, duotų, duotų gražą, kad tai vertėtų daryti. Ačiū, ponas Bonė. Uh, all... Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Kumpulai Natri už įkvepiantę pranešimą, turbūt tuo remiantis reikėtų ir diskutuoti didmeninės ir žudinės ribos ir jų nustatymas reikš, kad kaštai išauks operatoriams ir tai turės neigiamos įtakos konkurencijai šaly, šalise ir kainom šalise. Tai, tai gali turi, turėti labai įtak, daug įtakos tom šalim, kurios duomenų daugiau išsiunčia ir taip pat tom šalim, kur kainom kainos nedidelės yra ir kur vartotojai ir taip jau naudojasi mažom e, kainom. Iš tiesų tos ribos turi būti nustatytos tokios, e, kad tie, kas investuoja į tinklus, galėtų susigražinti e, savo, savo išlaidas. Ir kaip nesenai parodė palyginimas, kad vidutinė kaina už megabitą rinkos kainos nuolat mažėja. Netgi uh, kai didmeninės viršutinės ribos lieko nepakeistos. Iš tiesų tos kainos tris kartus yra mažesnės negu dabartinės viršutinės ribos. Komisijos pasiūlyme nenumatyta peržiūrėti didmeninių viršutinių ribų peržiūros iki 22 birželio 20. Ir tokių viršutinių ribų nustatymas ateinančiam šešiems metams e, e, reiškia, kad tas e, e, sumažėjimas kainų visgi turi sėti su 5G e, tinklų dėgymu. Aš siūlyčiau kad viršutinių ribų nustatymas būtų kur kas labiau subalansuotas, siekiant užtikrinti, kad nebūtų iškraipyta konkurencija vidaus rinkose, bet aišku, mes dirbame ir turime apsvarstyti ir išanalizuoti visus šiandien pristatytus klausimus. Ačiū. Pane Kalas. Ačiū. Labai norėčiau pritarti pranešėjos požiūriui, kad reikia eiti žingsnis po žingsnio ir pradėti nuo penkerių metų. Uh, Manau, kad tarptinklinio ryšių kainų panaikinimas ar taip pat ir e, reforma visos didmeninės tarptinklinio tarp ryšio rinkos yra dalis to paties paketo. Dabar jau turime e, pas, pasiūlymą ir padarius pakeitimus, aš manau, komisija turėtų na, padaryti pakeitimus e, didmeniniam uh, pasiūlymų. Iš tiesų, kalba eina ne apie apmokestinio modelio tvarumą ateinančiais metais ar ateinančius trijus metus, bet iš tiesų verslo modeliai turi būti pritaikyti prie vartotojų elgsenos. Vartotojai kasdien naudoja vis daugiau domenų, tai yra faktas ir tai, tai reikės išvelgti. Kai operatoriai galvoja apie tai, kokias kainas nustatyti. Dėkui. Ačiū. Toliau panas Nikai. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog e, pritariu e, kolegės kumplanatrė pristatymui. E, iš tiesų reikėtų pasigilinti į pasiūlymą dėl sumažimo ne 8,5 iki 5, nes iš tiesų tai labiau paveiks e, mažesnės valstybės narės. E, turbūt e, kiekvienas turėjo galimybę kalbėti su operatoriais. Ir reikėtų pasakyti operatoriams, kad jie turėtų pasižiūrėti į grafikus, kuriuos pristatė pranešėja. Nes, tarkim, jeigu bu, bus toks modelis, kad kai kurie operatoriai norės daug uždirbti iš nedaugelio klientų dėl to, kad bus dideli domenų e, srautai, e, bet reikėtų pasakyti, kad jie e, turėtų uždirbti daugiau, kai vartotojų daug ir didelis srautai yra. Ir pranešios pasiūlymų ir einama ta krimtim, kad mobilus internetas neturėtų būti prabanga pabandžiau pasigilinti e, į, į grafiką, bet pranešėja neparodė dėje jo e, ekrane, nes ką galima nusipirkti už 30 eurų Europoje ir e, pasaulyje. Ir, pavyzdžiui, Rumunijoje už tokią, už tokią sumą galima nusipirkti maždaug 6 gigabaitus, lygiai taip pat kiek Vokietija. Ir iš tiesų tada aš dar labiau sutrinku, jei Rumunijoje ir, ir Vokietijoje, ir Rumunijoje yra tie patys operatoriai - Deutsche e, Telekom, Deutsche Vodafone, ir, ir, ir, bet, bet vartotojų perkamoji gale Rumunijoje yra kur kas mažesnė. Tai jeigu gali tiek pat nusipirkti duomenų ir Rumunijoje, ir Vokietijoje, tai ar nėra kažkas tai netaip su verslo modeliu? Ar, ar iš tiesų ar iš tiesų bus įmanoma sumažinti nuo 8,5 e, iki, iki 5. E, aš manau, kad visai e, pagristas požiūris būtų taikyti visiems 5 ir turėtumėm, turėtumėm visi tam pritarti. Ačiū, pirmininkė. Ana Zarunio, norėčiau pasveikinti pranešėją, puikiai atliktas darbas. Uh, Ir jos pristatytas pranešimas yra labai argumentuotai pagrystas. Na, e, e, turime du tikslus - atsisakyti tarptinklinio ryšio apmokestinimo iki tam tikros datos ir kitas dalykas yra išvengti neigiamų pasiekmių, tarkim, nesažiningos konkurencijos. Norime bendros skaitmeninės rinkos Europoje, bet nenorime, kad būtų sugriauta regioninė rinka. Didmeninė rinka turi būti tokia, kad tiekėjai galėtų susigražinti išlaidas, nes tai reikš tam tikras garantijas investicijom. Ir tik investicijos yra tinkamas kelias į priekį, norint užtikrinti pasiūlą. Tai reiškia, kad bus galima teikti paslaugas neperkeliant išlaidų naštos ant vietos vartotojų. Norėčiau atkreipti dėmesį į pranešėjos pasiūlytus pakeitimus, tai būtų 21 konstatuojama dalis. Ten sakoma, kad komisija du kart per metus turėtų teikti ataskaitas dėl patėties rinkoje. Tose ataskaitose turėtų būti įvardytas bet koks galimas rinkos iškreipimas ir e, turi būti pasiūlyti taisomieji mechanizmai. Aš e, būtent tokį pakeitimą pasiūlysiu raštu. Ačiū, ačiū pranešėjai už pristatymą ir už pranešimo projektą. Manau, kad, e, kai, e, kad parlamentas prieš daug metų jau pradėjo dirbti su tarptinklinio ryšio e, paketu ir tuomet daugiau kalbėjome apie balso skambučius ir apie tekstinės žinutės. Tačiau žinome, kad mobil, mobilių duomenų paklausa labai sparčiai auga. Ši, 620 procentų kiekvienais metais išaugo, tai turėtume atsižvelgti, e, kai, e, kai reguliuojame didmeninę kainą. Žinoma, turėtume visoje Europoje turėtume skatinti vartotojus naudotis ir mobiliais duomenimis, naudotis tomis paslaugomis. Mes, aišku, norime, kad būtų kokybiškos kaiminės paslaugos teigiamos už, už tinkamą kainą, turi būti veiksminga rinka visoje Europoje. Manau, kad dabar reikėtų daugiau susitelkti į tuos vartotojus, kurie naudoja daug duomenų Buvo kalbėta apie, e, čia apie tai, kad turi būti galimybė naudoti tarptinklinį ryšį savo šalies kainomis. E, aišku, vartotojai skirtingose šalise skirtingai naudojasi tom paslaugom. Sakiau, esu iš Suomijos ir Suomijos vartotojai naudoja labai daug domenų. Jie yra aktyviausi mobilių domenų naudotojai visame e, pasaulyje. Ir mūsų operatoriams tai nemenkas iššūkis. Tai reiškia, kad mes turime. Mm, mažinti e, reglamentuojamas didmeninės viršutinės ribas. E, e, aišku, pranešimo projektas parengtas pranešėjos labai ambicingas, bet jeigu pasižiūrėtumėm į domenų skaičius, nu, Suomijos požiūriu, tai iš tiesų dmininės viršinės ribos turėtų būti sumažinos kur kas labiau negu nurodyta pranešimo projekte, bet manau, kad galima čia rasti būtų sprendimą. Svarbiausia, kad visi vartotojai, ES piliečiai, pamatytų, kad e, šitas tarptautinio ryšio paketas yra naudingas ir turėtumėm juos e, skatinti naudotis paslaugom, taip pat ir mobiliais duomenim, nes tik tai taip sukursime bendrą skaitinį rinką Europą. Ačiū. Ponas Kokličiak. Ačiū. Norėčiau paminėti e, kolegą. Uh, uh, Ramverfą, kuris e, nesenai dėja mirė ir um, jisai kaip tik tai apie tai kalbėjo, kalbame apie tai, kad turėtų būti panaikintas apmokestinimas tarp tinklinio ryšio paslaugų. Ir e, labai gerai, kad apie tai kalbame, norėčiau prisiminti tą programą ir mūsų kolegą. Tai labai svarbus klausimas. Visgi, kas mus stabdo? Tarptinklinis ryšys buvo diskriminuojamas e, anksčiau, praeitie visose. Uh, pasienio teritorijose, pavyzdžiui, nu, nuvyksti į Bazelį ir vieną minutę prisijungia prie e, šveicariško tinklo ir tai brangiai kainuoja, o kitą minutę prisijungia prie Vokietijos tinklo ir tai mažai kainuoja. Ir tas pats ir Čekijos pasienyje buvo. Ir, ir pavyzdžiui, lankiausi Turkijoje ir ten tekstinės žinutės galima siūsti nemokamai. Kodėl? Todėl, kad ten jie įgyvendina bandomąjį projektą. Daug operatorių uh, iš tiesų įtraukia dabar e, domenų e, siuntimą į, į plano mokestį ir galima ir, ir skambinti, ir žinutes siūsti už tą patį vieną mokestį. Aš manau, kad bus galima e, patobulinti, kas yra parengta. Ir, kaip sakiau, tą progą norėčiau prisiminti mirusi mūsų kolegą, kuris pradėjo darbą šio klausimu, ponas Helmi. Ačiū pirmininkė. Na, e, tikrai nepretenduoju būti telekomunikacijų ekspertų, bet, e, bet šiek tiek aš manau rinkos ir ekonomika. Nesenai kolega skundėsi dėl to, kai kurios telekomunikacijų bendrovės apmokestina kai kurias anksčiau nemokamas paslaugas, nes nori susigražinti nuostolius patirtus dėl tarptinklinio ryšio. Bet tai iš tiesų yra vienas pagrindinių verslo ekonomikos e, principų. Jeigu uh, ūkio subjektui ne, nesuteikėme laisvės ir jis dėl to patiria nuostolius, tai jis iš kitur bandys susigražinti e, tos, tos nuostolius. Ir e, tarkim, E, bandome reguliuoti viršutinės, viršutinės ribas e, jų paslaugų, jie bando susigražinti tai, ką praranda dėl tarptinklinio ryšio paslaugų apmokslinimu. Ir e, tai, tai reiškia, kad, tarkim, Europos parlamentarai, kiti to užsiminė, sakys, kad visai neblogai sekusi ir, tarkim, bus žmonių, kurie visiškai nekeliauja į užsienį ir jie turės susimokėti už tai. E, iš tiesų bus, bus taip, kad e, vis daugiau bus atimama iš e, vargingai gyvenančių ir atiduoda turtingesniems. Ir pirmininkė, iš tiesų matome intervenciją į laisvą rinką ir tai daro be išimties daugiau žalos negu, negu gero duoda. Uh, thank you very much. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį Europos komisijai Connect generalinio direktorato atstovui ponui Vilin. The... Ačiū gerbiamas pirmininkė, ačiū gerbiami kolegos už diskusiją ir pranešėjai dėkoju už ataskaitą. Komisija E, džiaugiasi e, dėl keleto dalykų. Pirmiausia, e, gerai, kad šią temą darbas yra dirbamas gana greitai, nes reikalas skubus ir piliečiai labai daug ko tikisi. Antras dalykas, mes labai džiaugiamės, kad pranešėjas, pranešėja tiksliau atsiprašau, subalansuoja du esminius dalykus. Vienas dalykas mažmeninių uh, tarp ryšnio, e, ryšio tiekėjų arba e, lankytojų tiekėjų poreikius, mažmeninius ir didmeninius poreikius operatorių, kurie tiekia paslaugas. Svarbu prisiminti, kad bandant rasti pusiausvyrą yra reglamente numatyta išlygos galimybė. Turiu galvoje e, subalansuotumą, tvarumą. Mes kalbam apie kaštų kompensavimą. Turi būti tikri, turime būti tikri, kad ribos, kurios yra e, nustatytos, e, leistų atgauti operatoriams, kurie dalyvauja patirtus kaštus. Taip pat mums labai patinka tai, kaip pranešėja suformulavo dokumentą. Ji viską pagrindė įrodymais. E, ši diskusija turi būti pagrįsta faktais, konkrečiais įrodymais. Taip mes galėsime išvengti rimtų uždavinių ir problemų, kurios egzistuoja šioje sistemoje. Jeigu E, leisite, iš komisijos pusės norėčiau išsakyti keletą abejonių. Pirmiausia, sutelkiam dėmesį į įrodymus ar duomenys kaštais. E, tie duomenys turi būti surinkti visi, nes e, kol kas mes neturime visko, ko reikia, bent jau tai, ką mes matome. Lentelėse pateikiami uh, E, tik tai tinklo kaštai, bet dargi papildomai reikės mokėti tranzito kaštus. Iš Maltos, pavyzdžiui, mums susidarė įspūdis, kad e, kaštai yra 0,67, o ne 0,7. Aš nekenčiu labai, kai reikia į tokias detalės leistis, bet šiuo atveju jos yra būtinos. Antras dalykas, pati komisija e, lanko, laikosi nuolankumo pozicijos ir todėl atsargumo dėliai patarė, kad bet kuris modelis būtų patikimas. E, viskas e, turi pasiteisinti, e, net panaudojant tuos ne visuomet tobulai surinktus duomenis. Kai kalbame aukščiausių ribų nustatymą, tai matome, kad yra būtina įtraukti vadinamąją paklaidos maržą nes šis atliekamas vertinimas darbas dar nėra šimto procentų garantuotas. Komisija kalba apie 0,85 centų už megabaitą skaičių, bet tame skaičiuje yra numatyta mano minėtoji marža. Trečias dalykas yra tos mažėjimo tendencijos. Mūsų pačių skaičiavimais e, mes įvertinome 2015 metų duomenys ir galvojame apie prognozes iki 2017 metų. Jeigu pažvelgtume į tolesnę ateitį, tai e, esame pakankamai gerai įsitikinę, kad kainos keisis ir kol kas prognozuoti galime labai nedaug. Todėl ir siūlome siūlyti vieną skaičių ir prie jo sugrįžti, kai bus taikomas peržiūros straipsnis. Mes suprantame, kad uh, E, mažėjimo tendencijos dabar yra labai aptariamos ir parlamente, ir taryboje. Mes e, spėjame, kad e, tai būtų kontroliuojama labai atidžiai ir įvertinant faktus duomenis. Korijos. Aš jau minėjau. Manome, kad taip galėsime pradėti sudėtingą, kompleksišką diskusiją, be abejo, nes ji tokia bus, Mes e, iš komiteto narių pasisakymo supratome, kad reikės daug kalbėti apie taktinę poziciją, ne komisijos vieta apie tai kalbėti šiame parlamente. Ačiū už išvadą, sako pirmininkas. Pone pranešėja, norit ką nors pasakyti? E, Labai ačiū. Aš jau parodžiau, kad E, tai, kas nuspręsta mūsų komitete, bus atspendėta. Mes pereiname nuo megabaitų prie gigabaitų ir tas daug kas jau išviešinta, bet kas dar neišviešinta, bus vėliau paskelbta, kai kalbėsime apie mažmenės praisas. Dėl Europos komisijos atsakymas, kodėl e, didmeninės kainos yra žymiai didesnės negu mažmeninės, būtų labai svarbus. Pirmą kartą matau, kad didmeninė krizė yra žymiai didesnė negu, nes kainos yra žymiai didesnės negu mažmeninės. Aš taip pat dėkoju komisijai. Mes savo plenarinėme posėdėje jau sakėm, kad egzistuoja galimybė sumažinti kainas, e, negu kad yra komisijos pasiūlyme. Dabar komisija su tuo sutinka, turbūt kainos gali būti geresnės, negu kad buvo čia paminėta. Taip pat noriu pasakyti, kad tas subalansuotumo straipsnis E, nusipelno dėmesio. Aš noriu tokio teisės akto, kuriame tokio straipsnio nebūtų. Tvarum, subalansumo straipsnis reiškia, kad operatorius negali suteikti tarptinklinio ryšio savo namuose. Gerbim parlamentarai, jūs sakykit, kai namo parvažiuosit, sakysit, yra tas subalansuotumo straipsnis, jūs jo galit prašyti. Ir nesiūlykit e, tarptinklinio ryšio savo klientams e, namuose. Aš e, nesakau, kad taip turėtų būti. Mes negalim padėti kai kuriems operatoriams ir rinkoms visiškai neteikti tarp tinklo ryšio paslaugų. Dar buvo pastebėta, buvo klausima, kiek duomenų galima nusipirkti, pažiūrėjau, su 30 eurų. Skaidrėse to nematysite, bet interneto bazėje atrasit viską, ką reikia. Milžiniški skirtumai tarp valstybių narių. Kai kurios valstybės narės sako, kad 120 kartų uh, kainos yra didesnės negu kitose šalyse. Bet visi sako, kad galim tarpusavį konkuruoti. Atsiprašau, bet rinkos kol kas tikrai netobulos, todėl aš labai norėčiau, kad taip tai būtų suprasta. Dar vienas dalykas. Veiksmingesni operatoriai turi visuomet mokėti kainų kompensavimas bus e, įmanomas tik tai ten, kur kainos mažės. Pirmininkė, aš esu pasirengusi eiti trialogus ir kalbėtis tarp valstybių narių, tačiau tas e, vidinis trafikas, inbound traffic, ne tik Ispanija aktuolus, Lenkijoje daugiau tokių e, duomenų perdavimo vyksta negu kur kitur. O Lenkija buvo toj blokuojančioj mažumoje, kuris sakė, kad kainos yra per didelės. Mes e, turime skaičius, kuriuos mums parengė parlamento tarnybos, peržiūrėkite tuos mano pateiktus skaičius. Terminas jau rytoj, todėl aš labai norėčiau, kad jūs peržiūrėtumėte informaciją, kurią aš surinkau. Mes kai suprantame, kad dėl darybų turėsim dar e, ilgokai palaukti, bet supraskim, kad lakrušio 29 dieną reikės balsuoti. E, labai daugą reikės nuveikti. Labai ačiū. Terminas pateikti pakeitimus e, spalio 13 diena. Tai yra rytoj. Rytoj. Balsavimas įtre komitete Lapkričio 29. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju visiems šešėlėms pranešėjams, ačiū ankstesniai pranešėjai ir visiems mūsų diskusijos dalyviams. Kitas darbo tvarkės klausimas - Europos debesijos iniciatyva, mūsų pranešėjas Jean-Luc Schaffhauser. Gal galėtumėt e, įžanginę kalbą pasakyti, prašom žodis jums. J'ai cinq minutes, hein, je crois, Président. I, I five minutes, okay. Turiu penkias minutės, ar ne? Tai... Ši tema yra svarbiai, nuo jos priklauso mūsų įmonių konkurencingumo, Europos konkurencingumo ateitis, taip pat ir elektroninės technologijos, milijon, tūkstančiai darbo vietų. Uh, Ir e, nuo to, nuo, nuo šio klausimo priklauso ir mokslo situacija, todėl kad e, Europos debesijos iniciatyva taip pat yra susijęta ir su žinių, su, su duome, duomenų rinkimu. Europoje. Taigi mane su, man susirūpinimą kėlė tas pasitektas požiūris, pagal kurį reikėjo pradėti nuo stipriausių aspektų, bet nes mes Europoje turime įmonių. Pavyzdžiui, Europoje turime jau debesijos stipriausią įmonę, kuri vadinasi OVH. A, a, H. Taip pat turime ir mikroprocesorių įmonę. Ir, pavyzdžiui, tokių įmonių Kinė neturi, nes Kinė negamina mikroprocesorių. Ir taip pat yra e, Europoje ir skaitmen ir programinės įrangos įmonių taip pat. Turime ir Linux operacinę sistemą. Taigi, man rodos, svarbu, e, norint, kad didindami konkurencingumą ekonomikos, žinių ekonomikos konkurencingumą, reikėtų pradėti nuo Europos, reikėtų daugiau dėmesio skirti Europos įmonėms. Mane nustebino tai, kad Aš klausydamas jūs tų įmonių, kurios yra lyderiai, lyderiauja savo sektoriuose, supratau, kad komisija į jų lūkesčius neįsiklausė. Ir mane nustebino taip pat ir tai, kad tas tyrimas, kurį aš įvykdžiau įvairios, e, aplausdamas įvairius e, mokslo centrus, atviruosius mokslo centrus. Pavyzdžiui, vienas yra Pasterio institutas, kitas yra aeronautikos institutas ir supratau, kad jie netaip žiūri į mokslą, kaip kad e, komisija, komisija kalba apie open science, apie atvirą mokslą. Aš nesuprantu, kaip komisija nesugeba susisiekti su Europos įmonėmis ir su jomis pabendrauti, kodėl nesusidaro konkrečios vizijos, tikslios vizijos, būtent kokia yra mokslinio tyrimų ir mokslo situacija Europoje, nes Europoje mes turime žinomų operatorių e, įmonių. Taigi, žinoma, kolegos komisijoje galbūt yra talentingi, bet reikia taip pat e, pajėgumų ir išeiti už Europos burbulo ribų, iš Europos e, Briuselio lobistų būrio ribų. Ir e, reikia suvokti, kad Europos moksliniai tyrimai tikrai yra būtini tam, kad mes galėtume tapti lyderiais visame pasaulyje. Europos komisija suklydo, rengdama savo pranešimą. Turiu nedaug laiko, tik minutę, taigi norėčiau pasakyti, kad tas e, Open Science, atviras mokslas, e, paremtas atviru akademiniu bendradarbiavimu, jau egzistuoja. Saveikumo, žinoma, reikia, bet e, kai mes kalbame, pavyzdžiui, su Vokietijos už saugumą atsakingais asmenimis arba Prancūzijos už saugumą, atsakingais asmenimis mes suvokiama, kad tas veikumas eina per nacionalinę sistemą, o nacionalinės sistemos yra gana atsparios. Ir opozicijos tarp šalies saveikumo ir Europos rinkos e, priešpriešos šios rytyje nėra. Kai yra kalbama apie kompiuterinius, itin našaus kompiuterinio skaičiavimo projektus, na, iš tikrųjų reikia taip pat kalbėti apie Europos branduolinę energetiką ir apie mikroprocesorius 300 milijardų rinka, mikroprocesorių rinka dinks, jeigu mes nepadėsime tokiai įmoniai, jeigu mes um, skirsime dėmesį tik tam itin našaus kompiuterinio skaičiavimo projektui. Linux operacinė sistema, mano manimu, yra labai svarbi ir ji gali mus išgelbėti. Uh, Ir duomenys yra, duomenys yra renkami ir jos renkant e, yra pasinaudojama būtent duomenimis. Duomenys turi išlikti žmogaus asmens nusavybė, jis pas turi pasinaudoti jų teikiamais privalumais. Taigi reikėtų tikrai pakeisti e, komisijos metodą. Aš labai kritiškai parengiau šį pranešimą, aš sutinku. Mm, ir galėsite tikrai susipažinti su mano parengtu dokumentu, kuris bus taip pat e, išverstas ir į anglų kalbą. Dėkoju uždėmesį. APP e e vardu ponas Boni. Mr. Chairman. <clears throat> Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, turiu pripažinti, kad esu didžiai nusivylęs pranešimu, kurį pristatė Jean-Luc Schaffhauser. Jis e, neįeina į siūlomo pareiškimo, siūlomo komunikato apimti. Šiame komunikate nėra kalbama apie puslaidininkų pramonės raidą Europoje, apie kritinių gyvybiškai svarbių žaliavų tiekimo saugumų, pavyzdžiui, uh, Linux programinės įrankos įvardinimas kaip saugiausias Europoje tikrai nėra tinkamiausias. Ir aš turiu pasakyti, kad komisijos komunikatas yra visiškai atmestas. Pakalbėkime apie siūlomajo teksto turinį. Kad tą padarytumėm, turime reikia įvardinti pagrindinės problemas. Kodėl inovacijos tokios svarbios Europai? Tai vienintelis būdas išsiaiškinti ES konkurencinius pranešumus ir e, užtikrinti Europos vietą pasaulinėje ekonomikoje. Taip būtina, kad sukurtumėm geresnę gyvenimo kokybę piliečiams. Nauja ekosistema inovacijoms yra reikalinga. Tai yra mūsų prievolė. Mes turime sujungti nacionalinės pastangas ir bendras Europos pastangas, kad pasikeistų požiūris į inovacijų ekosistemą. Taigi, akivaizdu, kad mums reikia Europos debesijos iniciatyvos, kuri būtų pagrįsta ir susieta su Europos domenų infrastruktūra ir tai atneštų mums naudos iš Europos atviro mokslo debesies. Kas čia reikalingiausia? Visų pirma, turime suprasti, kaip svarbu plėtoti stambiuosius duomenis, koks yra duomenų apdorojimo vaidmuo, keitimosi duomenimis vaidmuo O per duomenų pakartotinio naudojimo vaidmuo. Dažnai mes e, suprantame, kad pinigai ateina iš viešųjų fondų tokiems moksliniams tyrimams. Viskas turi būti daroma užtikrinant pagarbą asmens teisėms. Taip mes esame jau pasiekę daug rezultatų daugelės ryčių. Antras dalykas, mes turime suprasti, kad atvirumas yra vertybė, o ne grėsmė visose gyvenimo sritise, ypač moksle. Žinios sudėtos su kitomis žiniomis gali pagimdyti pridėtinės vertės žinias. Tai yra būtina e, žmonių e, geresniam gyvenimui ir ekonomikos raidai. Trečias dalykas - turime suprasti, kad atviri duomenys nėra e, renkami Europos galių interesams, kaip rašoma projekto pranešime. Mes turime atverti duomenys mums, nes vartotojams piliečiams, mokslininkams reikia aiškių taisyklių. Svarbu dirbti vadovantis taisyklėmis, bet aš nesutinku su pasiūlymu e, pranešimo projekte, kad duomenų fragmentacija gali užtikrinti skaitmeninį atsparumą. Ketvirtas dalykas, turime suprasti, kad reikia remti Europos mokslo raidą, turime pasitelkti horizontą 2020 ir tas turi būti padaryta greičiau negu kad siūlo Europos komisija. Europos mokslo debesijos e, fondas turi būti įsteigtas, dalyvaujant visoms suinteresuotoms pusėms ir aiškiai remiant Europos e, biudžetui, iš Europos biudžeto, iš finansinių šaltinių. Tai yra reikalinga tam, kad išvengtume e, grėsmės, kad e, moksliniai tyrimai e, išsikels už ES ribų, pranešime tai kalbama, bet e, ten aš išvelgiu labai daug prieštaravimų ir Europos mokslo debesijos sprendimas yra visiškai atmestas. Pirmininkas klausia, kiek dar punktų turit? Vienu sakiniu prašom apibendrinti, nes jau laikas baigėsi. Aš suprantu, ponė pirmininkė, bet man atrodo, mes turim savo taisyklės. Prašom leidžiu Jums vieną dar sakinį, vieną punktą pridurti. Penktą, prašom. Aš įsivaizduoju, kad net ir viduramžiais mokslas buvo labiau europietiškas ir atnešė daugiau naudos bendruomenėms per daugelį universitetų, negu kad siūloma mūsų pranešėjo dokumente. E, dėkuoju pranešėjui už padarytą darbą, aš esu pasirengęs pateikti pakeitimų. Of... Kolega Nika iš socialdemokratų frakcijos. Aš vėl dėl ančių pusės spūkiu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nuo pat pradžios aš norėjau pasakyti, kad remsiuosi komis, remsiu komisijos pasiūlymą dėl labai paprastos priežasties. Būtina turėti Europos lygmens sprendimų prieimimo priemonę, kad galėtumėm paremti e, e, internetinės debesijos iniciatyvas. Domeno apsauga turi būti užtikrinta tam tikslui. Geriau yra turėti tą debesį Europoje, ne Junktinėse Amerikos valstijose ir paskui skustis, kad ten nėra gerbiamos asmens duomenų apsaugos sąlygos. Kalbant apie skaitmeninės pramonės raidą Europoje, reikia pasakyti, kad mums būtų žymiai naudingiau e, patiems sukurti debesijų sistemas nes tai reikštų, kad moderniausios technologinės investicijos galės būti padarytos gerinant mm, duomenų bazės. Be to, greitas duomenų perdavimo tempas būtų užtikrintas. E, taip pat matome, kad kategoriškos labai formuluotės pasirinktos pranešime. Mes kalbame apie superkompiuterius. Jie tarsi vertinami kaip prioritetas. Bet kiekgi tokių superkompiuterių yra pasaulyje ir koks jų skaičius yra Europoje? Negalėtumėm pasididžiuoti tuo. Ir dar dėl visų tų priežasčių visiškai akivaizdu, kad reikia turėti šią iniciatyvą, ją paremti, galbūt pagerinti ir supraskime, kad kategoriškai tai duoda labai stiprų signalą visiems tiems, kurie nori, kad skaitmeninė pramonė pasiūlytų platformas vietos e, administracijai. Tai būtų žymiai veiksmingiau užtikrinant apskaitos sistemą Ir supraskime, kad centralizuotoje debesijoje sistemoje būtų tokius duomenis rasti žymiai lengviau. Tai būtų žymiai efektyviau negu leisti pinigus atskiroms programoms. Be to būtų žymiai lengviau ir saugiau, jeigu tos vietovės būtų Europos teritorija ir tiesiogiai stebimos. Be jokių saugaus uosto e, poveikio E, galėtumėm užtikrinti, kad būtų taikomi ES teisės aktai, bet aš galiu pasakyti, kad remsime komisijos iniciatyvą, nes tai yra labai tvirtas signalas Europos informacijos technologijų pramoniai, ypač e, komunikacijos specialistams. Europa eitų pasirinkdama šią iniciatyvą teisinga kryptimi ir moderniausios technologijos būtų labiau negu bet kada e, skatinamos ir Europa galėtų apsaugota, būtų apsaugota debesijoje Alde. Alde vardu. Atsiprašau, pirmininkas ECR, Ashley Fox. And can I thank Mr. Boney and Mr. Nika for their contributions? Ačiū. It's our duty. Dėkoju. To account. Ačiū pirmininkė. Mūsų atsakomybė yra svarstyti, koks poveikis bus šito pasiūlymo. E, turime įvertinti, kokios vertės tai duos Europos mokesčių mokėtojams. Mane e, nuvylė tai, kad pranešėjo pateiktas tekstas mums neleidžia to padaryti, kadangi ten nekalbama apie komisijos komunikato esmę. Uh, ir tai nesuteikia komitetui tinkamos platformos platformos ar pagrindo remiantis, kurio būtų galima dirbti. Man atrodo, kad e, tarsi viskas yra parengtas taip, kad e, e, Front National čia tiesiog pateiktų pranešimą spaudai, rengdamasi rinkimams. Ir iš tiesų nuorodos aiškinamajam rašte į užsienio skaitminės oligopolijas. Apskritai pranešimo visas tonas yra protekcionistiškas ir dėl to tenka apgalestauti, nes iš tiesų šešėliniai pranešėjai geriausiai padai, pasielgtų, jeigu pateiktų tokius pakeitimus, kad išbrauktų visą pranešėjo tekstą ir pasiūlytų savo. Norėčiau pasveikinti komisijos nešimą esu e, dėkingas už mėrynąją knygą, nes iš tiesų siekiama sudaryti saugią aplinką e, tyrinėtojų e, bendruomeniai gyveninant Horizontas 2020 programą, iš tiesų reikia rasti pusiausvyrą tarp uh, duomenų apsaugos ir dalymosi duomenimis. Reikia laikytis galiojančiam duomenų apsaugos taisyklius. Kaiminės pasaulis neturi sienų, tai galvojame apie tai, kokius standartus reikia nustatyti. Svarbu, kad dirbtumėm su globaliais partneriais. Uh, Ir e, visgi nemanyčiau, kad komisijai dėrėtų nustatinėti e, globaliuosius ar pasaulinius standartus. Na, e, kalbant apie debesiją, reikia sukurti tokią aplinką, kuri skatintų novatariškumą, skatintų konkurenciją ir šita, šitos raidos. Raid, lyderiais turėtų būti pramonė, o ne, ne, ne komisija. Ir turėdamas tai galvoje, kvestionuočiau dėl to, ar Europos domenų infrastruktūros kūrimas yra kažkas tai tokio, ko nori Europos pramonė. Ir jeigu ne, tai ar tokiu būdu tikrai bus geriausia būtų panaudoti ES mokesčių mokėtojų pinigai. Mačiau, matau mirksančią raudoną lemputę, tai turbūt man jau nebeliko laiko, bet esu pasirengęs su kolegomis rengdamas pranešimo projektą. Jūs turėjote tris minutės. Atsiprašau, tokia nedidelė klaidelė čia įsivėlė, jūs visiškai, vis, visiškai tinkamai panaudojat savo laiką. Aldė frakcijos vardu, ponė Vananu Venzuinė. Pirmininkė, e, tiesiai šviesiai pasakysiu, skaitėme pranešimą, bandžiau susikoncentruoti į teigiamus dalykus, tačiau atveju tai buvo tikrai labai sudėtinga. Vienintelis e, teigiamas dalykas, kurį galėčiau pasakyti, tai yra tai, kad pranešėjas e, turi entuzijazmo, bet ir tiek. Šįryt diskutavome apie pramonės skaitmeninimą. Kalbėjau apie tai, kad e, dirbam, gyvename ne pokyčių eroje, gyvename tuo metu, kai keičiasi eros. Uh, Ir e, iš tiesų e, kalba eina apie daiktų internetą, dirbtinį intelektą ir taip toliau. Ir visa tai pradeda jungtis, siektis, visa tai yra susijęs su daugybė duomenų. Jeigu norim pasinaudoti atsiveriančiom galimybėm, turiu turėti galimybę apdaroti visus šios duomenis, turim turėti e, antumo technologijas. Aišku, labai gerai, kad turime pavyzdinių iniciatyvų, debesijos programų. Gerai, kad yra investicijų daugiau debesijos e, infrastruktūrą. E, aš tik tai norėčiau, kad atsirastų sąlygos reikalingos e, tam, kad ne tik tai stambios įmonės įsijungtų į tai, bet kad ir daugybė MBI galėtų pasinaudoti debesijos galimybėm pačiais įvairiausiais būdais, naudodamasi programom, kurias gali nusipirkti ir gali aktyviai veikti toj pačioje erdvėje. Manau, kad mm, Dabar į mūsų mm, dėmesio lauką nepatenka daugybė galimybių, turime investuoti dariau. Iš tiesų galima debesyje naudotis netgi blokų grandinės technologija. Ir iš tiesų mums reikia, kad tame dalyvautų ir MVI, mums reikia, kad jo, jos kurtų. Uh, darbo vietas. Kad tai taptų įmanoma, viešasis sektorius turėtų talkinti, turėtų sukurti tinkiamas sąlygas, turime skatinti paklausą. Turime susitelkti į šį veiklą, norime sukurti gigabitinę visuomenę ir jeigu jau kalbame apie gigabitus, tai aš angliškai pasakysiu visai būčiau patenkinta būdama gigabič. Ačiū poniai Nuenhoizen. Ačiū už jūsų pastebėjimus, guoja e frakcijos vardu, ponė Maties. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Na, turbūt pirmas klausimas, kurį šiuo atveju reiktų užduoti, yra toks. Uh, ar Europos mokslo bendruomenė nori tokios debesijos iniciatyvos? Man atrodo, kad taip. Poreikis yra. Verslas ir mokslo bendruomenė to prašo, kalbame apie uh, tokią sritį ES, kur e, esminį vaidmenį atlieka e, tyrimai, e, inovacijos. Ir aišku, mes pagrindiniai žinių gamintojai, jeigu taip galima pasakyti, pasaulyje, tad iš tiesų prasminga kalbėti apie tokią iniciatyvą. Nes iš tiesų atsitinka taip, kad labai dažnai tai, kas pagaminama Europoje, tarsi panaudojama yra kitur. Ne čia ir mokslininkai išvyksta į Europos, jie turi vykti kažkur tai kitur, kad e, jiems reikalingi duomenės būtų apdoroti efektyviau, saugiau. Taigi tai, kad e, nėra pajėgių kom kompiuterių Europoje, reiškia, kad reikia naudotis ne europinė infrastruktūra, o ji, e, ir, o, o ji yra dažnai tokiuose vietose, kurių mes net nežinom. Ir uh, negalima įvykdyti tam tikrų prievolių, e, kurios e, ir neramina e, kolegas, pavyzdžiui, privatumas, konfidencialumas, dalymasis jautriais duomenim, tai, kas, pavyzdžiui, būtų susijęs su kariniais klausimais. Tai reiškia, kad nežinome tiksliai, kas gali prieiti prie tų duomenų. Todėl mums reikia Europos debesijos infrastruktūros, domenų infrastruktūros, kuri būtų europinė ir finansuojama iš e, Europos viešųjų lėšų, kaip pavyzdžiui, Horizontas 2020 programos, e, kitų, kad Europos mokslininkai galėtų pasinaudoti domenų masyvo galimybėmis Ir baigdama norėčiau pasakyti, jog reikia garantijų, kad dalymasis duomenimis bus nemokamas ir prieinamas visiems vartotojams, nesvarbu, tai būtų MVI, universitetai, mokytojai, visi, kas nori prieiti prie informacijos šaltinių, e, turi turėti tokią galimybę e, gauti tos duomenis nemokamai. Mhm turime užtikrinę. Tai ir aišku, reikia saugoti duomenis, laikantis ES teisės aktų, ir, bet dar svarbiau turime užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į viešuosius interesus, pavyzdžiui, saugumas, nes naudojame viešasias lėšas, todėl turime užtikrinti, kad būtų ginami viešieji interesai, kad jiem būtų teikiamas pirmumas. Ačiū. Žodžio paprašė penki nariai, toliau ponia Kalas. It's, uh, it's Mane šis pranešimas nustebino, labai daug prieštaro, atmetamas komisijos pasiūlymas, kita vertus prašoma daug europinių iniciatyvų, kaip pavyzdžiui, sinergetinės poveikės tarp Europos gamintojų, pro, programų kuriejų ir, tarkim, rašoma, kad pirmenybė atidedama priekyba ir taip toliau. Visą tai labai europietiška, tai nesuprantu, kodėl pranešėjas negali pritarti komisijos pasiūlymui. Kita prieštara, tai tai, kad pranešėjas remia Linux operacinę sistemą, bet esmė yra tokia, kad Linuxas yra atvira sistema. Atviro kodo sistema, tai reiškia, bet kas pasaulyje gali atnaujinti sistemą, ją taisyti. Tai vėlgi, e, tai dar viena e, prieštara šito pasiūlymo palyginti su tuo, kas e, yra pasiūlyta komisijos. Taip pat siūloma, e, jung, siūloma kurti jungtis tarp to, ką turime, o ne kurti kažkokią nuo domenų apsaug, apsaugą, e, panaudojamumas, e, skaitmeninis parašas, tapatybės, kad visa tai, visa tai yra reglamentuojama ir valstybės narės tai jau gyvendin. Ačiū toliau, pane Grostet. Merci beaucoup, monsieur. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad aš pritariu kolegų nusistebėjimui dėl prieštaravimų, kurių mes randame šiame pranešime. Aš pati savo ruoštų manau, kad Europa turi užimti jai tenkančią vietą, apdorojant duomenis visuose, visuose mokslo srityse, o kiti žemynai dabar e, už mus greičiau pažangos siekia, todėl mes negalim švaistyti laiko. Dėl e, jau pirmo straipsnio galim iškelti daug klaustukų, Ten yra sakoma, kad remiamasi neteisinga analizė ir neteisingai yra e, pasverti duomenys, e, HPC duomenys neteisingai įvertinti, e, skaitmeniniai visi skaitinė pažanga yra siejama su Europos mokslininkais ir panašiai. Aš dabar nevardinsiu visų punktų, kurie mane stebina, tačiau 11 punkte E, kuris man atrodo labai problematiškas, yra rekomenduojama atsisakyti HPC, e, nuo kurių priklauso realioji ekonomika, bet mes turime pasinaudoti e, technologijomis, kurių tikslumo dabartinės technologijos neleidžia užtikrinti, bet mes ekonomikai poveikio tokio pat negalėsim padaryti. Būkim labai atsargus vertindami rekomendacijas kurias turėsime paskelbti. Mūsųgi tikslas, kad Europa nepriklausoma taptų technologinių požiūrių ir mes turime išvengti atsilikimo kompetencijos srityje, nes šios srities kompetencija yra strateginės reikšmės. Šioje srityje mes negalime atsilikti. Todėl man kyla nepaprastai daug abejonių dėl šio pranešimo. Ačiū. Thank you very much. Uh, Mr. Mister... Dėkuoju, panas Rubik. Dėkoju. Mes e, matome, kad e, kyla tam tikros realius problemos ir tikrai reikėtų atsižvelgti į naują virtualų pasaulį, e, į tą debesiją. Jeigu mes e, norime panaudoti debesiją, tuomet Horizontas 2020 programą mums reikėtų tam tikros platformos tam, kad jauni, jaunimas galėtų tai mokytis mokykloje. Aš paliu, pasakysiu, kad tikrai nelabai išmanau visą tą sistemą, žargoną ir, ir kodavimą, bet manau, kad Europai tai tikrai reikėtų mokslinių žinių, kurios būtų kaupiamos pasinaudojant e, tą debesiją. Mums turėtų būti įmanoma rinkti savo duomenis, mūsų duomenis, e, net ir tais atvejais, e, kai nėra konkrečių taisyklių. Aš manau, kad e, Europos mokslų debesyje galėtų būti to pavyzdys, e, būtent kaip, kad Europoje galima tinkamai panaudoti ir rinkti duomenis. Aš manau, kad tai turėtų bendra Europos Sąjungos, būti bendra Europos Sąjungos kompetencija ir mes turėtume uh, tinkamai ją valdyti. Dėkoju, toliau kalbės ponia Del Castillo Vera. Dėkoju pirmininkė. Šis pranešimas sugriuvo kaip kortų namelis. Nes Europos komisija rėmėsi uh, Europos, Amerikos žvalgybos paslaugomis yra toks teiginys. Buvo reformuota viena dominija ir ponas Marvinas lankėsi mūsų posėdėje kalbėjo apie Berek. Šis pranešimas yra labiau politinio pobūdžio, tai yra kaip tam tikras politinis manifestas. Aš manau, kad iš tiesų reikėjo geriau parengti dokumentą, uh, parenkant tam tikrus e, privalumus. E, gaila, kad pranešėjas nepasinaudojo puikia proga ir parengė šį pranešimą būtent taip. Mes kalbame apie atvirus duomenis ir yra tokiam tikrų problemų, kurios yra susijusios su infrastruktūra, mm, mes žinoma kalbama apie itin našaus kompiuterio skaičiavimo projektą ir taip pat yra ir e, susiskadimo, fragmentavimo si, Europoje problema. Taigi vis dėlto reikėtų stengtis surinkti ir valdyti tuos duomenis, kurie yra sukūrėme Europoje. Dėkoju. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Nematau. Žodis Europos komisijai. DG Connect. Panas Tomas Kordas, direktorius. Žodis jums. Dėkoju dėl šio pranešimo dėl Europos debesos iniciatyvos. Na, iš tiesų, mūsų pozicijos iš dalies sutampa, kalbant apie duomenės, tai yra pirminė žaliava Europoje ir e, duomenys kūrė pridėtinę vertę. Ir tik dabar Europoje yra suvokiama, kaip galima panaudo, pasinaudoti žin, duomenų potencialu. Europoje nebuvo tinkamai iki šiol panaudoti tokie duomenys. Europoje galima pasinaudoti tais duomenimis. Ir dažnai vis dėlto Europos duomenys yra apdirbami, valdomi kitur už ES ribų. Europos debesijos iniciatyva būtent sprendžia visas šias problemas. Yra akivaizdu, kad at, sistemos atvėrimas turi būti susijęta su tam tikromis sąlygomis. Tas prieimas, ta prieiga turi būti ir atvir, atviras, ir uždaras. Europai reikia e, našaus kompiuterinio skaičiavimo projekto, reikia e, greito, greitaeigio interneto, greitaeigės. E, sąveikos, to reikia mokslininkams, e, pramoniai ir viešam sektoriai. Būtent tai mes ir siūlome šiuo komunikatu. HPC leis užtikrinti kokybę ir tikslumą. Ir šio projekto reikia Europos pramonė ir konkurencingumui. Taip pat taip skaičiavimo projektai Mm, bus pritaikyti ir išmane, išmaniojoje gamyboje. Šio metodo taip pat reikia ir naujiems moksliniams tyrimams ir naujam naudojimui. Pavyzdžiui, HPC paremta simulacija automobilių pramonėje buvo sumažintas gamybos laikas nuo 60 mėnesių iki 24. Taip pat pramonės medicinos srityje tie superkompiuteriai labai greitai gali nustatyti genetinius pokyčius ir vėžio pokyčius, mutaciją. Pavyzdžiui, per vieną dieną buvo galima nustatyti tokią lygą, kūdikių lygą. Finansinių išteklių jau yra tam, kad būtų galima sukurti tą metodą HPC. Nacionalin, taip pat yra investuojama ir, ir į nacionalinės HPC sistemas. Komisija siūlo sukurti Europos HPC ir duomenų sistemą, bus, kuri bus paremta e, ir aukšto, aukšto lygio įrenginiais, procesoriais, bus teikiamos e, HPC paslaugos ir užtikrinamas privatumas. Sinergijų taip pat e, reikėtų. Reikia ne tik kurti tuos e, superkompiuterius, bet taip pat reikia stengtis ir susijęti duomenis. Reikia inovacijų ekosistemos Europoje pasinaudojant algoritmais, paslaugomis, sąveikomis tarp įmonių Europoje. Šis e, metodas yra paremtas e, bendru dizainu, bendru kūrimu ir šis projektas e, yra labai svarbus Europoje, atitinka Europos bendrus interesus, įtraukia daug Europos įmonių. Mes pritarėme uh, idėjai dėl kvantinės e, technologijos e, kompiuterių. Ši technologija yra svarbi 2020 metais. E, ši technologija galėtų aukti 20 procentų per metus. Ir komisija norėtų ilgalaikės pavyzdinės iniciatyvos kvantinės technologijos srityje. To reikėtų tam, kad ir privatus, ir viešieji vartotojai galėtų pasinaudoti šiomis technologijomis. Mes esame pasirengę ir toliau diskutuoti šią temą. Dėkoju komisijai. Kalbėjote tikrai tiek, kiek jums buvo skirta laiko. Žodis pranešėjai, sureaguokite. Kiek laiko turiu, pirmininkė? Tris minutės. Visų pirma, sureaguosiu į komisijos pasisakymą. Kartais man susidaro įspūdis, kad kolegos neskaitė pranešimų. Ir kiti nusprendė tai padaryti vėliau, nes šis pranešimas, bet šis pranešimas nėra kažkoks asmeninis. Uh, kažkoks ideologinis dokumentas. Mes e, parengėme šį dokumentą po įvairių sustikimų ir e, mes rašome apie tai, ką sakė specialistai ekspertai. Taigi aš gerberčiau kalbėsiu su komisija, o ne su tais, kurie apsimeta, kad dirba. Dėl komisijos. Aš norėčiau pasakyti, kad tie didieji duomenys duomenų masyvas. Ir e, jų valdymas e, Europoje bus įmanomas tik jeigu jis bus daromas, jį darys, taikys Europos įmonės. Ir aš norėčiau paklausti, kaip komisija užtikrins, kad rytoj, kai tie duomenys, pavyzdžiui, Amazon duomenys arba kitų JAV įmonių duomenys, kurie yra paremti Amerikos įstatymo Patriot Act, kaip jie bus suderinti su domenų apsaugos, mes domenų apsaugą Europoje. Yeah. Taip pat e, aš norėčiau atkreipdėmėsi į mikroprocesorius. Susitikau su STM ir Huawei atstovais e, ir jie teigia, kad e, priklausomai nuo mikroprocesoriaus galima pavokti duomenis ir gali būti, kad bus slaptai prisijungiama prie kompiuterio per mikroprocesorių. Taigi komisija turėtų atkreipti dėmesį į šias rytinės, nuo jos priklauso asmens duomenų apsauga. Boden, Bodeno pranešimas, apie kurį taip pat buvo diskutuojama ir buvo kalbama apie Google ir Microsoft įmonės. Ir tuo metu mes kalbėjome apie duomenų apsaugą ir būtinybę duomenis apsaugoti. Uh, Kalbant apie itin našaus kompiuterių skaičiavimo projektus ir apie aukšto lygio e, įrenginius, tikrai reikėtų Europoje tokios e, įrangos, bet iš tikrųjų tokia įranga jau yra Prancūzijoje. Pas, paklausykite tai, ką sako ATS, prancūzijos įmonė. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, ir pa, m, mm, Pastar uh, e, institute yra naudojama tokie įrenginiai, ADS įmonės įrenginiai. Aš tiesiog reaguoju į tai, ką jūs teigiate. Kolega, prašau, sustokite. Reikia kalbėti į temą. Tai neturi būti kažkokios asmeninės diskusijos tarp kolegų. Niekas nesakė, kad noriu su jumis kaip su asmeniu ginčytis, tai mes diskutuojame tiesiog apie pasiūlymo turinį. Taigi, prašau, elkitės kultūringai. 30 sekundžių savo kalbą pabaigti. Taip, aš norėjau pasakyti, kad iš tiesų susidūriau su ideologiniu puolimu. Ir aš savo pasiūlyme pateiksiu, kokia yra reali, žiauri visuomenė situacija. Dėl kvantinės technologijos, vėlgi komisijai pasakysiu, tikrai ši technologija jau egzistuoja, kvantiniai kompiuteriai jau egzistuoja. Kanadoje Google įsigijo, NASA įsigijo tokius įrenginius. Taigi tai nėra tik kažkoks, kokia, kažkokia potenciali technologija, tai yra reali technologija. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Ačiū. Dabar norėčiau informuoti apie tvarkaraštį. Pakeitim patikimo terminas e, spalio 20, 12 diena, 12 valanda. Balsavimas 17 metų sausio mėnesį. Įtrė komitete plenarinio posėdžio data dar nenustatyta. Ačiū už diskusiją. Dabar perinam prie kito klausimo. Kito mūsų punkto. Devintas pakeitimas, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas dėl anglės ir vieno mokslinio tyrimų fondo mokslinio tyrimų programos, kitos programos daugiamečių techninių gairių prieimimo. Jeigu jūs nieko prieš, mėlyi kolegos, norėtumėm pradėti, aš norėčiau pradėti diskusiją tarp mūsų. E, tyrimų fondas anglės ir plieno labai buvo įkurtas uh, uh, gerokai anksčiau, prieš 14 metų jo galiojimo fonda, e, laikas baigėsi, fondas suteikia maždaug 15 milijonų eurų per metus maždaug moksliniams tyrimams ir inovacijai e, plieno ir anglies sektoriuje. Tačiau labai svarbu pabrėžti, kad tai yra 3 ketvirtaliai tenka plienui, 1 ketvirtadalis angliai. Taigi proporcija yra tokia, kad žymiai daugiau pinigų yra skiriama fundamentaliesiams ir kitokiems tyrimams plieno sektoriuje. Kartu su Horizonto 2020 fondais šis fondas yra gyvybiškai svarbus siekiant sukurti mažiau taršę ekonomiką ir padidinti mūsų energetikos saugumą bei išlaikant pramonės konkurencingumą. Labai svarbus mūsų pramonės sektorius yra plieno pramonė. Šiame komitete mes apie tai kalbėjome, ypač apie plieno sektorių, nes e, jame iškilo daugiausia problemų. kadangi reikėjo reaguoti į klimato problemas. Šis fondas sutelkia pramonės partnerius, mažas vidutinės įmonės, mokslininkus, universitetus iš visos ES. Komisijos pasiūlymo tikslas kiek aš suprantu, yra pakoreguoti teisinę bazę po fondo valdymo taisyklių periodinės peržiūros. Kiek suprantu, Europos komisija yra išsikelusi du pagrindinius tikslus. Pirmiausia, reikia pagerinti prieigą prie fondų su paprastomis taisyklėmis. Tai labai panašu kaip horizontas 2020 Ir antras dalykas, turime užtikrinti, kad pažanga būtų valdoma Europos komisijos pritaikant e, deramas skaidrumo taisyklės. Ir be abejo, turime galvoti apie komisijos taisyklės susijusios su ekspertų grupėmis. Tai yra nepaprastai svarbu. Pranešimas siūlomas ITRE komiteto vardu. Aš dabar tą darau, tai nėra mano asmeninis pranešimas. Aš apie jį kalbu kaip ITRE pirmininkas, todėl aš nenorėčiau mūsų komiteto pozicijos iš anksto apibriežti. Norėjau tik išskirti keletą faktų, kuriuos, mano nuomonė, reiktų atkreipti dėmesį. Tris labiausiai išskirčiau. Norėčiau, kad komisija sureaguotų. Nesu visiškai įsitikinęs, kad suderinimas su horizonto 2020 taisyklių reikalauja, kad teisinė bazė būtų pakeista. Aš nesu tikras dėl to. Prašau atsakyti man. Antras dalykas, pasiūlymas buvo paskelbtas likus keletai savaičių iki komisijos taisyklių dėl ekspertų grupių atnaujinimo. Juose ir gali būti, kad taisyklių pakeitimas turės rimto poveikio šiam pasiūlymui. Ir trečias dalykas, Europos parlamentas kaip tik dabar rengia rezoliuciją ir kontroliuoja registrą, ekspertų grupės sudėtį. Mes būsime pasirengę komisijos e, naujausią informaciją priimti. Manau, kad E, mokslinio tyrimo e, fondo programos turi būti kuriamos nuosekliai, nesukuriant kažkokių iš ankstinių kliūčių. Todėl aš norėčiau, kad Europos komisija sureaguotų į mano įvardintas problemas ar klausimus. Nes iš esmės mes sutinkame su šiuo pasiūlymu, tačiau yra tokių svarbių, gal esminių, nors gal ir techninio pobūdžio klausimų. Šešėliai pranešiai. Alde vardu ponas Telička. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū už įvadą. Mano nuomonė, šis projektas yra geras iš dalies, iš dalies nelabai. Pradėsiu nuo to, kad išteklių panaudojimas ypač kai kuriuose valstybėse narėse, yra gana riboto masto. Todėl man kyla pagunda išanalizuoti, dėl kokių priežasčių taip yra. Ir pasiekti geresnio to fondų panaudojimo. Žinoma, šiuo požiūriu skaidrumas yra reikalingas. Šiuo požiūriu projekte ir parašyta to, ko mums reikia. Tačiau iškyla sąlygų, procedūrinių aspektų. E, čia mes būtumėm tikėjęsi, kad nekalbėsime apie stambiųjų įmonių panaudojimą. Jūs pats pabrėžėte, kad svarbiausia turim kalbėti apie tai, kaip mažos ir vidutinės įmonės panaudoja tos lėšus. Turim kalbėti apie akivaizdesnį supaprastinimą. Aš jau nekalbu apie tai, kad mažos ir vidutinės įmonės e, ne visada sugeba tenkinti tų griežtų, sudėtingų taisyklių, uh, E, galbūt tai yra gyvenimą apsunkinantis elementas. E, suderinimas su horizontu 2020, su jo taisyklėmis, kažin ar atneš sprendimą. Aš e, žvelgsiu į šį projektą galvodamas apie supaprastinimo būtinybę ir procedūrinių požiūrių mes turėtumėm pasirūpinti, kad galimi e, kandidatai galėtų tas taisyklės realiau pritaikyti. Žinoma, tokiais atvejais tuomet mes tengiamės išnaudoti visas turimas galimybės ir sukurti vadinamosius klasterius, e, suderinti įmonių ir universitetų poreikius ar panašių institucijų veiklą. Manau, kad e, čia viskas gana sklandžiai vyksta. Na, kalbant apie tarp valstybinį elementą, elementą, kai dirbama per sienas ar pasienio zonose. Kalbam apie dvi atskiras pramonės šakas. Ir kai kalbam, pavyzdžiui, apie Anglį, jau šiandien matome, kad jos, e, tos pramonės šakos mastai yra labai riboti, jo yra susitelkus tik tai kai kuriuose valstybėse narėse. Aš nenoriu pasakyti, kad tai nėra problematiškas ir jis ir jos nereikia analizuoti. Aš manau, kad egzistuoja tam tikros sinekvanon sąlygos, kurias turime taikyti. Žinoma, kai kuriuose pramonės šakose e, reikės įvesti būtinų e, apribojimų ir tai padaryti gali būti gana sudėtinga. Dar pora kitų pastebėjimo. Ekspertų pasirinkimas darbo grupių kompetencija. Manau, kad e, apie tai galėtumėm žymiai aiškiau kalbėti ir tiksliau paaiškinti, bet aš e, nežinau, ar e, pakeitimai suderins visus nuomonių skirtumus bus galiausiai parengti kompromisai, bet bendrai turime stengti sukurti, kad šis fondas būtų labiau pritaikytas vartotojų poreikiams. Ačiū pirmininkas, sako kolega toliau Jakob Dalundė iš Žaliųjų FA. Thank you. Labai ačiū kolegos nuo ES įsteigimo. Valstybės bendradarbiauja mokslinių tyrimų plieno ir anglės srityje. Tačiau anglis ir plienas dabar jau tampa atgyvenusią e, sritimi ir reikia keisti padėtį. Mes žalieji norime, kad ekspertų grupės dirbtų skaidriau, norime, kad duomenys būtų viešai prieinami ir atitinkamai turi būti e, skelbiama informacija apie konsultacinių grupių sudėtį. Taip pat norėtume sužinoti, kokios patarėjų grupės dalyvauja e, šio fondo, mokslinio tyrimų fondo veikloje. E, žinome, kad mokslinio tyrimų technologijos dabar patobulėjo, energijos sektorius tapo įvairesnis ir apskritai pasikeitė ekonominis peizažas. Anglės ir plieno pramonė išgyvena rimtą, sudėtingą laikotarpį, kai reikia įvykdyti e, esminių permainų. Mūsų nuomonė šis fondas, fondas galėtų būti panaudotas sumažinant socialinę ir ekologinę įtaką, uždarant mm, anglės ir plieno gamiklas Todėl mes manome, kad reikėtų remti tvaresnių, saugesnių, revoliucingų technologijų įdėgymą plieno ir anglies pramonėje. Kolegos, prieš keletą dienų buvo ratifikuoti Paryžiaus susitarimai būtiname e, valstybių skaičiuje, sakykime, ir dabar suprantame, kad visi mokslinio tyrimų fondai turės e, prisitaikyti prie bendrųjų politikos įsipareigojimų. Uh, Europos Sąjungos finansavimo e, orientavimas į anglį e, turėtų būti peržiūrėtas. Tokie yra mūsų žaliųjų komentarai ir mes tikime su jumis bendradarbiauti. Ačiū. E. Ačiū kolega. O dabar norėčiau. Kas nori kalbėti? Ponas Ilikijotis. Ačiū ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad dėje ponia Malopma Lopas, kuri yra GUE NGL frakcijos šešėlinė pranešėja, negalėjo atvykti į posėdį šiandien, ji lankosi Kinijoje kartu su delegacija. O aš norėčiau pristatyti mūsų frakcijos poziciją. Anglių ir plieno sektoriaus mokslių tyrimų fondas pasiteisino kaip labai svarbi priemonė, leidžianti išlikti abiems pramonės šakoms, kurios nukentėjo dėl pramonės liberalizavimo, dėl e, valstybės e, paravos schemų nepakankamo taikymo, bet turėtume pagalvoti, kaip šios pramonės produktivumą sureguliuoti, bet būkime atsargus, nes kartais e, pokyčiai tame sektoriuje gali būti panaudoti žalingai, ypač kai galvojame apie privatų sektorių galvodami apie anglių ir plieno gamyklų ekologinį subalansuotumą, turime užtikrinti, kad visuomenės poreikiai ir mm, būtų svarbesni už privačius interesus. Tikimės, kad dalyvaus profesinės sąjungos, mes su jomis bendrausime pasirinkdami projektus. Taip pat turėtume pasirūpinti, kad būtų aiškiai apibriežti kriterijai užtikrinantis dalinamų fondų uh, tikslingumą. Jie turi padėti būtent toms geografinėms zonoms, kurios nukentėjo nuo industrializacijos ir kur dabar labai aukštas nedarbo lygis. Tik tokiu būdu mes galėsime skatinti socialinį augimą. Dar vienas dalykas - projektai, kuriuos remia visuomenė, e, ne visuomet yra subalansuoti ir tvarūs ir ne visuomet gali išlikti. Mes negalime subsidijuoti tam tikrų pramonės šakų, o paskui mm, jas tiesiog uždaryti, ypač kai kalbam apie pelningas gamiklas. Aš tą paminėjau, nes visi puikiai žinome, kaip e, viena Ispanijos gamikla, kurią finansavo Europos Sąjunga, buvo tiesiog savininkų apleista po kurio laiko ir e, Taip, ta pagalba pasitarnavo tik energetikos oligopoliams. Tokių dalykų ateityje turėtume vengti. Ačiū. Labai ačiū, kolega. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Nematau. Tada Europos komisijai žodis. Robert Burmanier, kuris yra mokslinio tyrimų ir plėtros generalinio direktorato skiriaus vadovas. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė Buzikai, ačiū iš įžangą. Jūsų paties pavardė yra prie šio dokumento rengiamo jūsų komiteto vardu. Apibendrinsiu viską, kas buvo pasakyta, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, noriu pagirti jūsų sekretoriatą už e, tai, kad buvo parengtas toks geras aiškinamasis raštas. Mes lygiai taip pat būtumėm parašę. Aiškinamasis raštas uh, E, kuris tarnauja kaip pagrindas Europos komisijos pasiūlymui, būtų labai panašus. Iš esmės mes nekeičiame anglių ir plieno sektoriaus mokslo tyrimo fondo masto ar jo veiklos principų. Mes galvome tik tai apie techninės gairės, kurios turi būti pakeistos e, trijų tikslų labui - efektyvumo, skaidrumo ir sinergijos labui. E, keletą žodžių dėl šių trijų tikslų. Visų pirma, dėl efektyvumo noriu Jums pateikti e, faktinių įrodymų. Kadangi ši programa yra skira, nepriklausoma, mes vis dar ieškome savų mokslinių tyrimų sutarčių, nes fondas juridiškai yra autonomiškas, nėra sinergijų su uh, horizonto sistemoje atsirandančiomis priemonėmis. Taigi vienas iš uh, būdų buvo uh, dirbti pasinaudojant Horizonto 2020 programas, ypač kai kalbam apie informacijos technologijų paremimą, e, matome, kaip sutartys yra sudaromos ir taip yra palengvinama galimybė panaudoti priemonės, kurios mūsų bendruomenė jau yra žinomos. Nepamirškime, kad gana daug mūsų dalyvių dalyvauja ir energetikos tyrimo programuose, industrinės technologijos programuose ir panašiai. Taigi, tą galėjau pasakyti apie efektyvumą. Kitas dalykas - skaidrumas. Mums reikia uh, greta naujų gairių eksperto grupėms paaiškinti detaliau, kokie bus mokslinio tyrimo fondo agentūrų uždaviniai ir kompetencijos. Europos parlamentas aiškinamajame rašte apie tai kalba, turiu galvoje e, patarėjų grupės ir techninės grupės, kurios veikia plieno ir anglės sektoriuje. Mes e, e, teisinės bazės pakeitime tą jau padarėme, Tai atitinka naujasias Europos komisijos gairės ekspertų grupėms. Vieną konkretų komentarą apie tai turėčiau. Aš jau pastebėjau, kaip ponas Buzekas sakė, kad išlieka abejonių dėl to, kaip dokumentas bus toje pusėje gyvendinamas. E, sistema bus reglamentuojama, sustandartizuota pagal naujasias darbo tvarkos taisyklės. Turiu galvoje darbo tvarkos taisyklės skirtas techninėms grupėms ir patarėjų grupėms. Kai juridinė bazė bus pakeista, uh, E, tą sutvarkysime. Ir paskutinis trumpas komentaras apie sinergijas. Labai retai, kada mes tarėmės su pramonės, šios pramonės šakos e, kolegomis, e, bandydami išsiaiškinti, kaip jie gali bendradarbiauti su kitų sričių projektais ir kaip prisitaikyti jie gali viską savo. Aš kalbu apie konsorcinių susitarimų įgyvendinimą ir e, matome, kad jeigu e, pramonė šaka turi daugiau galimybių, žymiai lengviau jos yra gyventi. Aš tą sakau, todėl, kad siūlomi, pramonės, siūlomi pasiūlymai buvo suderinti su pramonės atstovais ir anglijas ir plieno šakomis, todėl iš esmės tas pasiūlymas atitinka jų nuomonės, galutinis rezultatas yra suderintas. Taigi tai yra trys pagrindiniai dalykai - efektyvumas, skaidrumo gerinimas ir sinergija su kitomis programomis, kurios yra aktualius šiai pramonės šakai. Uh, uh, Ačiū. Europos komisijai. Norėčiau baigti mūsų diskusiją uh, keliomis pastabomis. Europos komisija ką tik tai uh, pasiūlė uh, tris dalykus po mūsų diskusijos e, skaidrumas, e, naujų darbo tvarkos taisyklių pasiūlymas, e, tai galėtų apimti visus pakeitimus ir rezoliuciją. Tai neblogas pasiūlymas. Nes kalbama apie ekspertų grupės ir jų darbo tvarkos taisyklės, sinergetika. Uh, labai svarbi diskusijos su, su pramonė, tai reiškia, kad tai bus arti paslaugų gavėjų, var, var, vartotojų šios Europos pramonės. Ir svarbiausias klausimas yra efektyvumas. Aš norėčiau priminti fondo pavadinimą anglies ir, ir ir, ir plieno, bet tai netitinka proporcijų, nes 3 ketvirtadaliai, 1 ketvirtadalis čia daugiausia skirta viskas yra plienui. Tad turbūt niekas neneigia to, kad reikia daug ką gerinti mūsų plieno pramonį, nes ją reikia, ją reikia ginti. Ji yra gan sudėtingoje situacijoje, na, o ang anglis tas sudaro labai nedidelę dalį lėšų prasme. Komisija kalba apie efektyvumą. Nu, turbūt žaliai negalės prieštarauti efektyvumui, kadangi mums tai yra svarbiausia tema, kalbant ne tik tai apie pramonę, bet visų pirma apie energetiką. Visuomet kalbame ir sakome efektyvumas, po to ilga frazė, ilga pauzė ir po, po to tik tai pridurėme kitus dalykus, atsinaujantis energijos šaltiniai ir visą ir visa kita. Tad prisiminkime tai, prisiminkite prioritetus ir tikiuosi, kad jūs galėsite kaip komitetas e, e, pritarti tokiam požiūriu komisija e, rengia na, ataskaitos ir čia reikia viso komiteto paramos. Aš manau, kad efek, Efektyvumas ir būtų atsakymas jūsų e, klausimo. Klausimas labai svarbus, aš ne, e, neneigiu, e, bet klausimas svarbus, visą tai svarbu yra, mes visuomet įsiklausome jūsų balsą, bet, bet aš kaip suprantu, rengiant šį pranešimą bendradarbiavimą teigiamą dvasę. Ačiū Jums labiem, lausime Jūsų pakeitimui. Spalio 25 balsavimas. Tai yra 29 lapkričio. Toliau koordinatorių posėdis, bet e, norėčiau priminti, kad ryt darbą pradėsime 9 valandą. Ne, ne 10 po 9, ne 15 po 9, bet 9, nes būtent 9 pradėsime e, balsuoti. Taigi kortelės jau bu, turi būti paruoštos balsavimui, pradėsime lygiai 9. Būkite pasirengę. Tačiau yra blogų žinių. Kitoje salėje viskas vyks 4Q2 salėje. Nepadarykite klaidos ryte iš ryto 4Q2 salėje. Posėdės vyks rytoj. Ačiū už darbą papiet. Iki rydienos. Skype. <laughs>